Tai yra šeštas straipsnį ir trečiojo dalį. Šis, straipsnį, šis prašymas yra perdodamas Teisės reikalų komitetui. Alde ir Guja frakcijų nariai e, pa, pateikė prašymą dėl, dėl e, delegacijų narių sąrašo. E, šis sąrašas bus pateiktas kartu su šios dienos posėdžio protokolu ir jeigu nebus kažkokių prieštaravimų, jis bus patvirtintas kartu su e, šios dienos posėdžio protokolu. Konstitucinių reikalų komitetas. E, siūlo naujai interpretuoti 190.